E, rugsėjo 10 dieną. 2009 m. lapkričio 11 dienos e, posėdėje parlamentas gavo prašymą e, iš Viktoro Uspaskijo apginti jo parlamentinį imunitetą. Lietuvos administracijos iškeltoje byloje teisme pagal 63 taisyklę. 2010 m. E, rugsėjo mėnesio laiške. Teisės reikalų komiteto pirmininkas informavo parlamento pirmininką, kad šis prašymas dabar traktuojamas kaip pasenęs, kadangi parlamentas 2010 m. rugsėjo 7 d. balsavo dėl to, kad būtų atimtas Viktoro Uspaskicho imunitetas, dėl to, kad yra e, numatoma iškelti atitinkamą e, teismo bylą. Posėdžio protokolas bus pateiktas parlamentui patvirtinti kito posėdžio pradžioje. Jeigu